The floor is yours. Žodis jums suteiktas. I'm terribly sorry, Mrs. Labai atsiprašau, ponė pirmininkė, bet žmonės vaikšto šioj salėj pirmin atgal, e, visi šnekasi kaip kokioj kafeterijoje. Manau, kad tai yra e, mūsų piliečių ir mūsų rinkėjų ir mūsų pačių įžeidimas. Mes turim kalbėti tokioje aplinkoje. Pasirūpinkit, kad žmonės nurimtų, kad būtų tylu ir tada mes galėsim pradėti kalbėtis. Aš net nežinau, e, apie ką dabar reikia aiškinti balsavimą, nes e, lentelės kol kas ekrane nėra. Todėl pasirūpinkit, kad mes aiškiai matytumėm, kas vyksta ir kad girdėtumėm vieni kitus, nes dabar aš nieko negirdžiu ir nieko nematau. Todėl jūs kaip pirmininkaujantį turėt pasirūpinti, kad būtų tvarka. Pone Morvai, labai atsiprašau, dėl techninės priežasties nematėte ekrane e, pavadinimo. Aš jau sakiau, kad ponė Becker, ponės Becker pranešimas pirmiausia teikiamas paaiškinimui. Žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiame Pranešime buvo kalbama apie darbo rinkų tolesnę integraciją ir įvairias paslaugas skatinančias judumą. Kai perskaičiau šio pranešimo pavadinimą, galvau, kaip puiku dabar pagaliau pradėsime rimčiau integruoti darbo rinkas Europoje ir į Vengriją atvyks dirbti gydytojai ir seselės iš Prancūzijos ir Vokietijos ir ir medicinos seselės pradės plūste plūsti ir mes išspręsime savo piliečių sveikatos apsaugos problemas ir suteiksime pacientams tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas. Tai, galvau, na, pagaliau dabar iš vakarų Europos pradės Vengrija keliauti darbo jėga. Tačiau skaitydama pranešimą vis tik tai supratau, kad turbūt taip nebus ir mes todėl negalime kalbėti apie darbo rinkų integraciją, jeigu darbo jėga turi judėti tik viena kryptimi. Aš tai vadinu smegenų nutekėjimu. Ponas Mamykinas dabar. Ačiū pirmininkė. Užimtumo politika sudaro labai svarbę ES politikos ir politinių veiksmų dalį. Todėl reikia palankiai vertinti darbo rinkų integravimą, darbuotojų judumo skatinimą. Todėl visame suprantama, kad iš vienų šalių į kitas šalis dirbti persikeliantis darbuotojai turi būti įdarbinami pagal tas pačias sąlygas, mokant jiems tą patį atlyginimą, nepriklausomai nuo jų pilietybės ir tautybės. Tai reiškia, kad čia negalime taikstytis su jokia diskriminacija ir puiku, kad atitinkamos nuostatos į šį pranešimą įtrauktos. Eurės portalas per pastarosius metus tikrai padėjo tūkstančiams žmonių susirasti darbo. Manau, tačiau, kad reikia dar įvykdyti nemažai reformų. Ačiū uždėmesi a jelentés az unión belüli mobilitás Labai ačiū. Pranešime kalbama apie ES darbuotojų judumo skatinimą ir stiprinimą, konkurencingumo didinimą. Aš manau, kad šie tikslai yra labai svarbus, tačiau noriu tik pridėti ir pridurti, kad šių tikslų reikia siekti kartu stiprinant sanglaudos politiką. Ir rytų Europos valstybės narės turi čia pasitemti. Dabar iš rytinių valstybių žmonės vyksta dirbti į vakarų valstybės narės ne dėl to, kad nori socialinių išmokų, o dėl to, kad nori dirbti ir užsidirbti. E, Rumunijoje vidutinis darbo užmokestis yra 300 eurų per mėnesį, tuo tarpu kainos yra panašios kaip ir vakaruose. Dabartinis aplinkybėmis negalima kalbėti apie darbo rinkos integraciją ir apie europinę darbo rinką, jeigu atotrukis tarp skurdesnių ir turtingesnių valstybių nesumažės, tai migracijos banga gali dar tik labiau padidėti ir visi protai iš rytinių valstybių nutekės. Migracijos klausimas yra susijęs su migrantų krize, nes 96 procentai tų, kurie atvyksta į Jungtinę karalystę, yra ekonominiai migrantai, ar iš ES, ar iš kitų šalių. Taip pat turime didžiulę pasiūlą nekvalifikuotų darbuotojų. Anglijos sutrinio banko <clears throat> duomenimis tokių yra labai, labai daug. Pavyzdžiui, mano rinkiminėje apygardoje Šiaurės rytų Anglijoje tokių nekvalifikuotų darbuotojų yra labai daug, tuo tarpu nedarbas toje apygardoje taip pat yra vienas iš didžiausių. Patvirtinus siūlomas nuostatas, Junktinė karalystė pradės plūsti dar daugiau žmonių, kurie taip vyksta Junktinė karalystė vien dėl to, kad visi moka kalbėti angliškai. Taigi aš manau, kad tokiu būdu <clears throat> mes šiais pasiūlymais tik tai daugiau žalos, o ne naudos padarysime. Taigi neįmanoma balsuoti tokiamis aplinkybėmis už šios pasiūlymus, pirmininkė. Dabar e, pranešimas dėl skubių autonominių prekybos priemonių taikymo Tunisui. Pirmoji kalbės ponė. Visai yra. Ačiū pirmininkė per pastaruosius metus Tunisas tapo labai svarbia ES partnerė viduržėme jūros regione, todėl privalome remti šią valstybę žengiančią demokratijos keliu ir aš balsavau už tai, kad suteiktume Tunisui prekybinę paramą, tačiau nepasisakau už pakeitimus, e, kuriuose siūlomos protekcionistinės priemonės, e, turiuomenyje alyvogių aliejaus atžvilgiu. Aš esu iš Ispanijos ir mes turime išsamei įvertinti šios rezoliucijos nuostatų poveikį, tačiau bet kokiu atveju remiu visas priemonės, kurios yra naudingos Tunis, Tuniso vystimus. Aš tik tai noriu dar kad atkreipti dėmesį į tai, kad Tunise žmogaus teisės yra saugomos pačiu aukščiausiu lybiu, lygiu ir uh, tą tikrai būtina daug labiau pabrėžti, nei dabar yra darbo. Ponas, ponė Sendra, ačiū, ponė pirmininkė. Balsavau prieš šį pranešimą. Esu tikra, kad šios priemonės nebus naudingos Tuniso piliečiams, nes čia kalbama tik apie alyvogių aliejaus kainą. Galbūt tiksliau šios priemonės nebus naudingos mažiems ir vidutinio dydžio alyvų galėjams gamintojams e, viduržėme jūros regione, nes e, ta kaina, kuria bus parduodamas šis alyvo galėjus, bus dempinginė Europoje, turiuomenėje. Ponas Mamykinas, ačiū, ponė pirmininkė, pasikeitus režimui prieš penkerius metus Tunise buvo pradėtos vykdyti ilgalaikės struktūrinės reformos, tačiau keliose sektoriuose vis dar e, yra išlaikoma valstybės kontrolė. Vienas iš tokių yra aliogių alėjaus gamyba. Prieš revoliuciją Tunisas buvo septintas pagal dydį pasaulyje aliogių alėjaus gamintojas. Šiandien buvo patvirtinta terminuota kvotų sistema 350 e, tūkstančių tonų Iki 17 metų mes šias priemonės skatiname, nes Tunisas yra labai svarbus ES partneris ir e, priemonės bus naudingos Tuniso vystymuisi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą dėl to, kad e, be jokios abejonės turime įvertinti tą pažangą, kurią Tunisas padarė per pastarosius penkerius metus. Jis dabar priklauso vadinamųjų demokratinių šalių klubui. Manau, kad tikrai tos pažangos įvertinimas e, turėtų būti svarbesnis nei tam tikras neigiamas poveikis ES aliejos gamintojams. Taip pat mes turime paremti šią šalį, nepaisant kai kurių neigiamų poveikių e, susijusių, kurios patirsime dėl laisvesnės priekybos. Manau, kad šią kainą mes turime būti pasirengę sumokėti. Pone Kėlė, ar turite ką pasakyti šiuo klausimu? Prašau. E, Dėkoju. Aš, kaip ir mano frakcija, balsavau už šį pranešimą kartu su E, kitais daugumo narių e, virš šimto balsavo prieš ir aš manau, kad mes turime visokiojopai padėti e, Tunisui. Skubios prekybos priemonės bus labai svarbios ir ypatingai svarbios šiuo ypatingu laikmečiu dėl geopolitinių aplinkybių. Komisija pateikė pasiūlymą dėl papildomų vienašalių tarifų kvotų e, Tuniso, eksportui, Tuniso gaminio eksportui Europos Sąjungo. Tai yra prasminga, nes e, mes žinome, kad e, maždaug 2 milijonai žmonių tiesiogiai ir netiesiogiai yra susiję su alyvogio aliejaus gamyba. Mes paskui galėsime atlikti tarpinę peržiūrą, įvertinti, kaip tos priemonės veikia, kokį jos poveikį turi ES, ar, pavyzdžiui, nekenkia mūsų gamintojus. Jeigu tai bus, bus galima tas priemonės atšaukti. Dabar perinam prie kito klausimo. Rodrygės pranešimas Europos ekonominės politikos koordinavo semestras. Pirmiausia, ponė Morvei. Actually, there is uh, very little... Tiesą sakant, labai nedaug kas pasikeitė. Ir toliau žmonės garsiai kalba šioje salėje. Aš esu toks žmogus, kuris negali kalbėti tuo pat metu, kai kiti garsiai šnekasi. Todėl aš dar kartą, gerbę pirmininkę, paprašyčiau maloniai paprašyti uh, E, norinčiųjų pasikalbėti, išeiti iš salės ir leisti kitiems, norintiems viešai kalbėti, ramiai tą padaryti. Uh. És akkor most átváltok, then I change to my own language. Átváltok magyar nyelvre, és a 2016-os évi nő... Čia kalba eina 2016 metų ekonomikos saugimo apžvalgą. Aš nebalsavau šį pranešimą ir parlamento vicepirmininkės noriu paprašyti kad e, tas panaudotas laikas, kurį dabar aš išnaudojau, nebūtų įskaičiuotas mano kalbėjimo laiką. Vengrijoje, Šaprono vietovėje Vienas verslininkas yra pareiškęs, kad Dievo palaima, jog jis gali vadovauti kartu su savo šeimos nariais ir dirbti savo įmonėje. Jis man taip pat pasakojo apie tai, jog jis tikisi, kad jo anūkai vieną dieną perims savo rankas šią įmonę ir kad e, šią įmonę nereiks išsikraustyti iš Vengrijos. Tokiu keliu mes turėtume eiti į ateitį, o ne neoliberales reformas. Toliau panas Gonzalės. Okay, then next one, Mr. Mam... Jo nėra, tada panas Mamikins toliau. Liels paldies Jums priekšsēdētais kundzem. Eiropas Savienības... Ačiū, ponė pirmininkė. Ekonomikos e, augimas yra vienas iš svarbiausių ES egzistavimo variklių, todėl reikia pritarti ekonomikos augimo apžvalgai 2016 metų, nes jame skatinamas dialogas nacionaliniais parlamentais, socialiniais partneriais, pilietinė visuomenė. Šis dialogas yra naudingas mums visiems ir yra būtinas tam, kad pasiektume ekonomikos augimo. Pritariu pranešėjos teiginiams apie tai, kad investicijos į mokesčių politiką ir struktūrinės reformas turi būti papildomas paklausos skatinimu. Laisva prieiga prie rinkos yra logiškas sprendimas, tačiau neturėtume pamiršti specifinių paklausos aspektų, kurie daro įtaką kitoms sritims. Ponai Kėlė žodis. Ponas Kėlis, aš e, kaip ir mano frakcija balsavau e, kartu dėl šio pranešimo e, didelę daugumą jį palaikė iš tikrųjų du trečdaliai. Ir vienas balsavo už, ir vienas trečdalis prieš. Reikia pagirti komisiją už uh, iniciatyvas drąsias, ypač tas, kurios skirtos augimui darbo vietui, vietų kūrimui sustiprinti ir teisingumą, kurios užtikrina darbo rinkoje. Uh, Reikia mums šiais metais atgaivinti investicijas, modernizuoti ekonomiką. Reikia atsakingos, o ne populistinės fiskalinės politikos. Aš taip pat e, Džiaugiuosi įsipareigojimu imtis ilgalaikių veiksmų dėl klimato. Atsiprašau dėl jaunimo nedarbo, nes jaunimo nedarbas yra ypatingai didelis rūpnimą keliantis dalykas. Jeigu mums pavyks visą tai padaryti, tai tikrai pasieksime sėkmės. Ačiū. Toliau Europos semestras ekonominės politikos koordinavimui. Pirmasis kalbėtojas bus ponas Sulik. Labai ačiū. Turiu dėja pasakyti, kad e, šiame pranešime yra šizofreniškų nuostatų apie Europos ekonomikos saugimo apžvalgą. Viena vertus yra kritikuojamas nelegalus darbas ir siūlomas priemonės, kurios tik tai dar labiau pabrangina teisėtą darbą pranešime kritikuojamas valstybės įskolinimas, tačiau siūloma labai daug priemonių, kurios tą valstybės skolą dar labiau padidintų. Pranešime konstatuojama, kad ES kenkia nuo aukšto nedarbo lygio, tačiau kartu siūloma padidinti minimalę algą. Ekonomikos politika taip neveikia. Mes galime rašyti ilgus pranešimus, tačiau ekonomika veiks tik tai suteikus jai daugiau laisvės, sumažinus perskirstimą lėšų ir padidinus mažesnių įmonių skaičių. Poniai Morvai žodis. Mes čia priimame sprendimus, kurie turės įtakos gyviems žmonėms gyvenantiems mano tėvynė. Aš grįšiu prie to, ko anksčiau kalbėjau. Aš kalbėjau apie verslininką, kuris turi savo įmonę, o ne dirba tarptautinėme koncerne. Tas verslininkas man sakė, kad ir toliau norėtų, kad jo šeimos įmonė gyvuotų. Mes norėtume skatinti tokias e, smulkės šeimos įmonės. Šiuo prašme kalbama apie socialinį ir užimtumo lygmenį. Jeigu žmonės dirba savo šeimininėse įmonėse, tai skatindami tokį darbą mes įspręsime labai daug problemų. Pavyzdžiui, nedarbą galėsime sumažinti, nes šeimos nariai dirbantys savo įmonėje nebus bet kokiamis aplinkybėmis išmetami į gatvę. <clears throat> Ir e, nesvarbu, ar tai būtų vyresnio amžiaus žmonės, ar jaunimas, e, būtų visomis išgislaikyti darbo vietą. Ponas Mamykinas, ačiū pirmininkė parama būsto politikai, e, būsto apšiltinimo programoms, sveikatos apsauga, parama jaunimui ir seniorų politika yra labai svarbios rytis, tačiau būtina užtikrinti joms atitinkamą finansinę paramą. Tai yra būtina daryti visoje Europos Sąjungoje ir mano šalyje Latvijoje. Noriu pabrėžti jaunimo politiką, vaikų politiką. Jeigu jau e, kalbėtume tam tikrais vaizdiniais, tai galiu pasakyti, kad jeigu savo daržo tinkamai neprižiūrėsime, tai derlius iš jo nelabai bus didelis. Todėl noriu pasakyti, kad vaikai yra didžiausias mūsų turtas, turime dėti visas pastangas, kad jie galėtų tinkamai aukti ir vystytis ir galėtų ateitie priimti tinkamus sprendimus. Dėl tos priežasties pritariu pateiktiems pasiūlymams. Ačiū. Mes e, matome kad prasidėjo ekonomikos atsigavimas, bet skaičiai tarp valstybių narių skiriasi, yra struktūrinių problemų užimtumo rinkoje. Žinome, kad daug jaunimo neturi darbo, apie 20 procentų yra labai daug ilgalaikių bedarbių. Jų skaičius per pastarsius trejus metus padidėjo du kartus ir tai kelia pavojų mūsų visuomenėms. Mes švaistome žmogiškai kapitalą. Dėl to pranešime kalbam apie tai, kad reikia atsakingesnių struktūrinių reformų ir daugiau investuoti į žmogiškai kapitalą, kad mes galėtume sukurti atsparias šokams ekonominę sistemą, sustiprintume rinką taip pat. Reikia spręsti iššūkius susijusius su gyventojų senėjimu ir didės, vis didėjančia ekonominė priklausomybė. Ačiū. Dėkoju. Paskutinis bonas man šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė. Ekonominė ir socialinė situacija e, yra pristatoma kaip neturinti ateities, bet tai nėra teisingas vertinimas. Mes ma tikrai pamatysime nedarbo mažėjimą ir ekonominės priemonės lietai, bet užtikrintai pradeda veikti jaunimo E, nedarbo problemai spręsti gyvendama jaunimo garantiją, valstybės narės e, e, ir iš pradžių gal dėlsė, bet dabar pradeda veikti. Mes žinome, kad 4,8 milijonų jaunų žmonių be darbo reikia kaip galima greičiau jiems padėti. E, buvo minimi e, ekonominiai rodikliai, bet reikia užtikrinti analizę išsame, kad būtų galima vertinti konkrečias valstybių e, narių problemas. Jeigu mes tą padarysime, tai galėsime kautis su nedarbu, socialinė atskirtimi, vilties praradimu. Mes turime siekti tą užtikrinti savo bendrijoms, bend, bendruomenėms. Dėkuoju toliau. Ketrin Štailer pranešimas, e, bendrosios rinkos valdysena, Europos semestre, pirmoji ponė Morvai. Prašom. Dėkoju. Aš norėčiau parengti žodyną ir paaiškinti ES žargoną vidurio rytų Europai. Ką reiškia bendroji rinka, jeigu tu gyveni toje Europos dalyje, tose dalyse? Tai reiškia, kad vakarų bendrovės investuotojai atvyks pas mus, o mes turėsime e, atsisakyti savo fabrikų, įmonių, žemės, prancūzai, vokiečiai. Visi turės galimybių mm, plėtoti verslą, o Vengrijos bendrovės, Vengrijos piliečiai neturės iš to jokios naudos. Mes kalbame apie bendrąją rinką, galėsime apie tai kalbėti tik tuo met, kai e, Vengrijos bendrovės turės tokias pat galimybės kaip ir vakarų įmonės Vengrijoje. Mes turime įvardyti daiktus tikraisiais vardais ir tai yra kolonializmas. Toliau ponas Mamikins. Labai ačiū. Kas šiame pranešime svarbu? Pirmiausia, reikia apžvelgti padėtį ir užtikrinti skaidrumą. Tai yra svarbiausia. Standartizavimo sistemos turi būti atnaujintos, informacijos technologijos turi būti pasitelktos žymiai plačiau Iš esmės taip pat labai svarbu, kad būtų užtikrintas abipusis pripažinimas. To turime reikalauti. Taip pat reikia sažiningiau tvarkyti viešuosius pirkimus. Jeigu tos priemonės nebus įgyvendintos, negalėsime užtikrinti gero bendrosios rinkos valdymo. Reikia labai aiškaus darbo pasiskirstimo, kad visi žinotumėm, kas už ką atsakingas ir nebūtų dubliuojamas darbas. Dėkui, pėk. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš remiau šį pranešimą, nes jame yra kalbama apie ES bendrąją rinką. Man atrodo, kad bendroji rinka yra vienas iš didžiausių Europos, pasiekimų, Europos integracijos pasiekimų. Ir jeigu 28 narės sugeba bendradarbiauti, tai yra puiku. Net ir tos valstybės, kurios neremia tolesnio federalinės Europos kūrimo turėtų suprasti, kad bendroji rinka yra labai didelis e, pliusas mūsų įmonėms, mūsų e, verslininkams. Ateityje mes turėtume mažinti kliūtis bendrojoje rinkoje. Ir būtų puiku, jeigu mes galėtumėm įgyvendinti kai kuriuos ir bendrosios skaitmeninės rinkos aspektus. Ir užtikrintume e, priekybos per sienas problemas. Pirmiausia, galvoju apie pirkimus per internetą. Taip pat turėtumėm galvoti apie geografinio blokavimo panaikinimą. Jeigu bendrą rinką stumėsime į priekį, pagerinsime savo ekonomiką. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ir aš balsavau už šį pranešimą. Kodėl? Todėl, kad bendroji rinka yra pagrindinė ES vertybė, pasiekta ją integruojant ištisus dešimtmečius. Tai skatina įmonės ir piliečius bei e, valstybių vyriausybės siekti tolesnio ES integravimo. Noriu pabrėžti, kad šiame pranešime labai teisingai vartojami tokie terminai kaip didėjantis konkurencingumas, investicijos, inovacijas. Sanglaudos politika taip pat yra bendrosios politikos dalis, nes jie pašalina e, E, atsilikimą ir skatina ekonomikos saugimą, konkurencingumą ir inovacijas. Visos šios vertybės pagrindžia tolesnį bendrosios rinkos puoselėjimo poreikį. Jeigu bendroji rinka e, veiks, tai kils ekonomika ir didės užimtumas. Kitas klausimas. Dėrybų dėl ES ir Tuniso laisvosios priekybos susitarimo pradžia. Pirmiausia, ponė Morvai, vieną minutę szakasz a szótáramban. Dar vienas terminas mano žodynė. Ką reiškia laisva prekyba? Laisva prekyba reiškia, kad laisvai konkuruodami turime turėti galimybę laisvai prekiauti, tačiau tokiu būdu e, abiejose šalyse atlyginimai yra mažinami tam, kad kainos galėtų kilti ir Tai bus labai naudinga žemės ūkio. Žemės ūkis bus visiškai nualintas, kaip ir mažos įmonės, o smulkus verslininkai galės labai ramiai atsisakyti savo veiklos. Net ir penkiavaikiui, penkiamečiam, penkiamečiam vaikui yra Neaišku, kodėl mes dabar iš tolimos šalies tūkstančius kilometrų turime gabenti prekes į kitas šalis, užuot uh, tuos pačius produktus galėdami patys užsiauginti pas save, nenaudodami pesticidų ir kitokių nuodingų medžiagų. Daug geriau būtų, jeigu mes augintume ir prekiautume regioninės kilmės produktus. Ačiū ponui Mamykinui žodis. Ačiū pirmininkė. Vertinant istoriškai, Europa ir Tunisas labai aktyviai palaikė tarpusavio santykius per pastaruosius metus, tie kontaktai dar labiau suintensyvėjo, Tunise pasikeitė valdantysis režimas ir Tunisui ES yra svarbiausias prekybos partneris, ypač prekiaujant žemės ūkio produktais ir kiekvienais metais tas bendradarbiavimas tik didėja. Todėl manau, kad dabar pribrendo laikas žengti dar vieną žingsnį ir po veiksmų planą pasirašyti taip pat laisvos prekybos susitarimą, atsižvelgiant į tai, kad praėjusiu metu kovo 7 dieną vyko ES e Tuniso asociacijos tarybos posėdis, kuriuo metu buvo patvirtintas veiksmų planas ir mes dabar dedame pastangas toliau stiprinti tarpusavio kontaktus su viduržėmio jūros regionu. Tikiuosi, kad bendradarbiavimas tokiu būdu bus sėkmingas. Ponas Keli. Ačiū dar kartą. Dar kartą. Aš kartu su savo frakcija balsavau už šiuos pakeitimus. Didelė dauguma jiems pritarė. 473 už, 123 prieš. Ir galėčiau dabar pasakyti naujieną. Tokio pobūdžio e, sutarčių yra pasirašyta su daugeliu valstybių ir mes jau esame balsavę už tai. Labai gerai, kad ir su Tunisu tą padarėme. Aš nemanau, kad šis tekstas e, būtų kontroversiškesnis negu kiti, ypač kai kalbama apie T-tip dėrybas, dėl kurių nuolat skundžiamas asitijos kontroversiškos. Pažiūrėsim, kas ten atsitiks, bet su Tunisu, aš manau, galim siekti pažangos. Kaip ponė Marvai sakė, vis tik tai turime išlikti atsargus, kad nesukurtumėm problemų ūkininkams Europoje, kad galėtumėm paskui sus, pasiekti susitarimus su kitomis valstybėmis. Toliau pereiname prie Europos ombudsmeno veiklos 2014 metais. Pone Morvai, pirmoji, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paprašyti kolegų įsivaizduoti jūrą, tiksliau ežerą. Jeigu kas nors pro tą ežerą praeitų pro šalį ir pamatytų penkis žmonės skestančius jame, tuomet tas asmuo nuspręstų išgelbėti vieną iš jų. Jis galėtų būti jo paties vaikas. Taigi kyla klausimas tokia atveju, ar jis priim, priimtų moralinį sprendimą ar ne. Arba dar kitas pavyzdys. Įsivaizduokite, turime penkis slaugos ligonius. Ir e, taip pat reikia priimti sprendimą, kuriam iš jų suteikti pagalbą. Ir jeigu sprendimas būtų priimtas e, padėti savo tėvams, ar tai būtų moralinis sprendimas ar ne, moralus sprendimas ar ne, aš manau, kad taip. Dabar kalbant apie pagalbą pabėgėliams. Aš manau, kad Vengrijoje mes puikiai suprantame, kaip sunkiai gyvena migrantai. Tačiau mes pirmiausiai turime siekti padėti savo pačių piliečiams turimomis lėšomis. Aš taip pat manau, kad toks sprendimas yra moralus ir Europos piliečių reikalų ombudsmenas taip pat turėtų tokiais principais vadovautis. Ponas Pospišil. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš balsavau už šį pranešimą, kuris išsamei pristato ombudsmeno veiklą. Aš džiaugiuosi, kad yra vis daugiau veiklos, kurie atsispindi pranešime ir kad Europos institucijos pozityviai reaguoja į rekomendacijas, nes kitaip uh, tos rekomendacijos būtų beprasmės, jeigu jas niekas e, nekreiptų dėmesio institucijose. 80 procentų visų e, skundų yra išnagrinėjama, beveik 80 procentų išnagrinėjama institucijose. bet reikia dar 22 procentus, vis tik tai tuos 22 procentus atkreipti dėmesį ateityje žmonės gali kreiptis elektroniniu būdu į ombudsmeną ir tai labai svarbu. Aš manau, kad ši tendencija išliks. Ponas Mamikins. Ačiū, ponė pirmininkė. Iš tiesų svarbiausia ombudsmeno užduotis yra užtikrinti, kad būtų apgintas viešasis interesas ir laikomasi teisės aktų. Kiekviena valstybėje narėje toks ombudsmenas, tokia ombudsmeno institucija veikia. Europos ombudsmeno tuo tarpu veiklos rytis ir apreptis yra platesnė. 2014-aisiais kilo labai daug klausimų susijusių su Europos institucijų veiklos skaidrumu, pagrindinių teisų apsauga, lobistinė veikla, piliečių galimybę dalyvauti priimant politinius sprendimus. Apie 20-30 procentų visų skundų buvo susiję su nepakankamu skaidrumu. Suprantame, kad tie dokumentai yra riboto naudojimo ir prieiga prie jų yra ribota, tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie transatlantinę prekybos ir investicijų partnerystę, tai taip nesuprantu, kodėl su šiomis darybomis susiję dokumentai yra be reikalo laikomi slaptais. Ponas Kelis, ačiū. Dar kartą pasakysiu, kad labai džiaugiuosi, galėdamas šiek tiek pakalbėti šiuo klausimu. Pone Orailį yra airė, ir ji tikrai puikiai eina savo pareigas. Per vienerius metus, 14 metus, 2163 skundai išnagrinėti. Ji įsigilino kiekvieną iš tų skundų ir sugebėjo rasti sprendimą daugeliu atveju, kai kuriais atvejais ji e, pasakė, kad pareikš nuomonę, o dėl kai kurių atvejų priemė sprendimus. Aš labai džiaugiuosi, kad strategija ombudsmeno um, numatyta penkeriems metams ir tikiuosi, kad ji galės pradėti atlikti vertinimus. E, tai yra puikus darbas, dar kartą norėčiau juo pasidžiaugti. Taip pat norėčiau padėkoti jums už jūsų pirmininkavimą puikų ir toliau taip dirbkite, gerbiamą pirmininkę. Ačiū, dabar pereikime prie kito klausimo. Europos centrinio banko 2014 metų metinė ataskaita. Ponas Sulik pirmasis. Ďakujem pekne. Hlasoval som proti tejto... Labai ačiū. Balsavau prieš šį pranešimą dėl ECB metinės veiklos ataskaitos nes laikau įžeidimu Europos parlamento tą aplinkybę, kad 14 metų ataskaita buvo pateikta tik tai 16 metų vasarį. Dar labiau man nepatinka ta aplinkybė, kad ECB vadovas ponas Dragis žlugdo vykdama savo pinigų politiką mūsų bendrą valiutą eurą kadangi apyvarta išleidžiama labai daug grinųjų pinigų ir aš negaliu to pavadinti niekaip kitaip, kaip tik tai betodairiškas pinigų spausdinimas. <clears throat> Be to palūkanų normos, paskolų palūkanų normos e, yra nulinis ir tokia ECB visko nekojanti politika yra įmanoma tik tai dėl to, kad e, sprendi, kreditojams svarbius sprendimus priima skolininkai. Mamykinas. Ačiū, ponė pirmininkė. 2008-aisiais prasidėjo finansų krizė ir jos padarinius mes vis dar jaučiame. Pokyčiai tarptautiniai taip pat uh, neigiamai atsiliepia ES ekonomikos situacijai. ECB politika leidžia mums įveikti krizės padarinius. Žinoma, susidurime su įvairiomis skirtingomis problemomis finansų politikos paskolų sektoriuose, ypač atskirose valstybėse narėse. Tačiau Europos centrinis bankas deda pastangas, kad paskatintų ekonomikos atsigavimą. Deja, manau, kad e, tie turtingi metai, e, kurie anksčiau buvo Est e, Latvijoje, jau baigėsi. Mums reikia tinkamesnės investavimo politikos. Dabar perėsime prie kito kalbėtojo, tiksliau darbo tvarkės klausimo ir poniai Morvai suteiksiu žodį. Žinoma, aš nebalsavau už šį laisvos prekybos susitarimą su Australija, Nauja Zelandija, nes kiekvienas laisvos prekybos susitarimas, jame atsispindi tam tikras požiūris, tam tikra dvasinė būsena, o Šiuo požiūriu vadovaujantis mes pinigus laikome svarbiausių dalykus, siekdami kuo daugiau jų turėti, kuo didesnį pelną pasiekti. Mes tuo tarpu turėtume labiausiai rūpintis žmonėmis ir savęs paklausti, kokie mūsų sprendimai teigiamai atsilieps žmonėms, gamtai, bendruomeniai. Tie, kurie e, į mus žiūri ir mūsų klausosi, dažnai nusivylė tuo, kad mes labai negausiai dalyvaujame atitinkamuose diskusijose. Štai mūsų dabar plenarinėje salėje yra gal šeši, tai kas mūsų klausosi. Tikrai tokia situacija labai liūdina. Kolega kalbėjo apie tai, kad būtina mums labai rimtai pasvarstyti tai, apie ką kalbame, Mes labai teigiamai dažnai vertiname laisvą prekybą, net ir mokykloje mus moko, kad laisva prekyba yra gerai. Aš tuo tarpu manau, kad mes turėtume pakeisti savo požiūrį iš esmės. Ir e, aš jau dabar vertinu tam tikrus dalykus šiek tiek kitaip ir geriau nei prieš 24 valandas. Aš manau, kad svarbiausia yra kalbėti ne apie pinigus, o apie žmonės. Ačiū. Ponai Mamykinai, žodžiu. Mm, geografiškai vertinant Australija, Naujoje Zelandija yra toli nuo Europos. Tačiau 20 amžiaus, nuo 20 amžiaus pradžios mes palaikėme intensyvius tarpusavio ryšius. Australija, Naujoje Zelandija visuomet buvo laikomos vakarų pasaulio dalimi. Šios dvi valstybės mėgina įvairinti savo prekybinius santykius mus sieja bendros ekonomikos struktūros, administracinios veiklos struktūros. O tai reiškia, kad mes galime su šiomis šalimis dar labiau suartėti ir tai nėra nieko neįprasto. Ypač kalbant apie teisėkurą ir teisinį reglamentavimą, manau, kad laisvos priekybos sustarimas su šiomis šalimis vertinamas teigiamai. Mes kalbame apie ES laisvos priekybos sutartį su demokratinėmis valstybėmis, bet dabar, kai mano valstybė artėja prie referendumo dėl narystės ES, sutartį su uh, uh, Australija ir Nuoja Zelandija, Britų sandraugos šalimis yra itin sveikintinas. Kai mano kolegos euroskeptikai ragina išeiti iš ES, e, vienas iš tokių sutarčių pranašumų bus tas, kad bus parodyta, kad pasaulis domisi ir Europa domisi tokiamis pasaulio dalyvėmis. Tai taip dėrybos dabar vyksta. Ir čia, o čia dabar mes kalbame apie sutartį su Australija ir Naujaja Zelandija, jau nekalbant apie nuolatinį entuzijazmą su, pana, pasirašyti panašią sutartį su Indija. Europos Sąjunga negali už, ne, Jungtinė karalystė negali užkirsti Europos Sąjungai galimybių prekiauti su sandraugos valstybėmis. Paaiškės, kad Europos Sąjungos narystė yra žymiai naudingesnė negu bet kokia uh, e, pavienė Jungtinės karalystės susitarimai su uh, tomis valstybėmis. Aš esu įsitikinęs, kad sutartys su Australija ir Nujaja Zelandija bus tokios pat ambicingos ir naudingos Junktiniai karalystiai kaip ir Europos Sąjungai. Ačiū. Ir dabar perinu prie suderintų gyvūnų augintinių registravimo sistemų taikymo visose valstybėse narėse. Pirmiausia, uh, mami. Dėmes makar. Ačiū, pirmininkė. Deja, <clears throat> vis daugiau gyvūnų tampa nelegalios prekybos aukomis, nesirūpinant jų gerovę. Turime užkirsti kelią tokiai praktikai. Naminių gyvūnų registracijos identifikavimo tvarka būtų viena iš tokių priemonių. Flandrijoje e, naminių gyvūnų registracijos tvarka viena iš pažangiausių Europoje ir mes galime ne tik pradingusius gyvūnus tokiu būdu greitai atrasti, tačiau ir pažaboti nelegalią prekybą jais. Todėl mano partija ragina atitinkamų veiksmų imtis ir visoje Europos Sąjungoje ir tarp dabar egzistuojančių naminių gyvūnų registracijos sistemų esama didžiulių skirtumų. Todėl šiais pasiūlymais mes apsaugosime gyvūnų gerovę, pagerinsime ir užkirsime kelią nelegaliai prekybai. Pons pospišildavas. Dėkuoju, pirmininkė. Aš balsavau už pasiūlymą dėl rezoliucijos ir džiaugiuosi, kad mes patvirtinome rezoliuciją, kuri e, užtikrins, kad kačių ir šunų vienas registras būtų sukurtas Europos Sąjungoje. E, neteisėtas pervežimas, kontrabanda tų gyvūnų prilyksta kankinimui. Mes turime užtikrinti kačių ir šunų apsaugą. Vidurio Europoje dažnai veisiami neteisėtai tie gyvūnai, o paskui išvežami karų Europą. Dešimtis tūkstančių tokių vargšų gyvūnėlių yra e, auginami, veisiami baisiomis sąlygomis, paskui išvežami į vakarų Europą. Jeigu gyvūnai būtų registruoti, tai prekyba e, tais gyvūnėliais kaip gyvais gyvomis būtybėmis bus reglamentuojama ir uh, bus jie traktuojami ne kaip prekė, o kaip gyvų, gyvos būtybės, gyvūnai. Mūsų gyvas netnėma. Ponas Mamikinas, naminiai gyvūnai yra sudėdamoji mūsų kasdienio gyvenimo dalis, jie mums padeda, yra mūsų draugai. Galbūt kai kuriems žmonėms e, tai yra netgi vieninteliai draugai. Žinoma, daugelis žmonių laiko namuose ne tik šunis ir kates, tačiau taip pat žiūrkės. Ži E, jūrų keulytės, e, žiūrkėnus, krokodilus ir kitokius gyvūnus. Mes to tarpu čia kalbame apie standartinius naminius augintinius, tai yra šunis ir kates. Manau, kad jau pribrendo laikas standartizuoti, suvienodinti visose valstybės narėse esamas e, naminių gyvūnų registravimo sistemas. Tokiu būdu būtų sudarytas palankesnės sąlygos ne tik tiems gyvūnams keliauti, tačiau ir užkirstume kelią naminių gyvūnų kontrabandai, nuo kurios kenčia Europos Sąjunga. Ačiū. Dabar paskutinis pranešimas, tai yra padėtis Jemenė, pirmoji dėl jo pasisakys ponia Morvai. Ačiū. Po to, kai kritiškai įvertinau ankstesnius pranešimus, dabar norėčiau pasakyti šiek tiek kitokią gaidą. Manau, kad remiantis kolegų teiginiais galima būtų kalbėti apie tam tikrą pozicijos pasikeitimą vertinant padėtį Jemenė ir mūsų tarpusavio santykius Europos Sąjungoje iki šiol manė, kad jeigu kur nors trečio, trečio pasaulio šalyje kildavo karas ir žmonės iš tos šalies bėgdavo, tai mes visuomet privalėdavome tos žmonės pas save priimti. Ir jeigu viena e, valstybė, pavyzdžiui, Vengrija, nenori jų priimti, tai susilaukia kritikos iš kitų šalių. Tuo tarpu pranešime apie humanitarinę padėtį Jemenė mes galiausiai pradėjome įvardinti ir e, tikrasias tos padėties priežastis. E, ir šiame pranešime aiškiai parašyta, kad dėl karinių veiksmų Jemenas pateko į tiesiog katastrofinę būklę dabar. Taigi mes gal gale jau pradėjome kritikuoti Saudo Arabiją ir es valstybės narės eksportuojančius ginkluotę. Manau, kad toks požiūris yra tinkamas. Mes privalome kalbėti apie reiškinio priežastis, o ne apie pasiekmes ir apie mūsų nesugebėjimą priimti pabėgėlių. Pone Mamykinai žodis. Ačiū pirmininkė. Akivaizdu, kad Jemenas ištisus dešimtmečius yra viena iš skurdžiausių Arabijos pusėsalio valstybių. Prieš penkerius metus įvykusi revoliucija padėti dar labiau pablogino. Akivaizdu, kad paskutinis Saudo Arabijos įsikišimas ir Irano teikiama parama vieną iš konfliktuojančių pusių dar labiau pablogino šalies gyventojų ir taip skurdžią padėtį. Mes nežinome, kaip vykdomi kariniai veiksmai, nežinome, kas tiekia ginklus tam, kad pagerintume humanitarnę padėtį Jemenė. Privalome pradėti taikyti Saudo Arabijai ginklų embargą. Todėl pritariu šiai šiam pasiūlymui. Ačiū. Posėdžio šio protokolas bus pateiktas parlamentarų svarstymų ir pritarimų kito posėdžio pradžioje. Jeigu niekas neprieštarauja, tai patvirtintas rezoliucijas šios dienos posėdėje aš perduosiu jų adresatams.